proszę państwa będziemy powoli zaczynać bo spotkanie Mėly kolegos, pradėkime dirbti šiandien. Tai yra ypatingas, nepaprastasis posėdis, nes e, dar kartą svarstame labai svarbę temą ir šiandien pas mus lankosi garbus svečiai. Per, pereidamas prie darbo atvarkės, norėčiau perskaityti pranešimus. Gavote darbo atvarkės projektą. Jeigu niekas neturi pastabų dėl jo, ar, ar viskas veikia? Atrodo, kad nėra vertimo į vokiečių kalbą. Palaus, palauksime, kol viskas bus sutvarkyta. Atrodo, kad dabar viskas veikia. Vertimas. Šiandien nėra vertimo e, į kai kurias kalbas mal, maltiečių, slovakų ir estų. Ir dabar norėčiau pasisveikinti su visais susirinkusiais. Kalbėsime apie konkurenciją žemės ūkio sektoriuje. konkurencijos tema retai yra svarstoma mūsų komitete. Dažnai minime šią temą, bet ją paliečiame tik bendrais bruožais ir dažnai mums pristinga laiko iš esmės įsigilinti į šio reiškinio esmę ir priežastis. Iš esmės tai labai svarbus vidaus rinkos aspektas, tai susijęs su ir išorės rinkomis. Reikia užtikrinti tinkamą konkurenciją, e, skatinti pažangių e, pra, e, praktikos pavyzdžių sklaidą. Ir kalbant apie žemės ūkį, ūkininkams tokioje konkurencijoje reikia sudaryti galimybę deramai užsidirbti. Ir dabar norėčiau šiltai pasisveikinti su abiem mūsų svečiais. Tikrai malonu šiandien čia matyti jūs. Noriu pasisveikinti visų pirma su komisare Margaret Vestager. Tai nereiškia, kad aš nesidžiaugiu matydamas čia poną Hogan. Tiesiog mes su juo matomės dažniau ir bendradarbiaujame dažniau. Ir tikrai taip pat džiaugiuosi jūs čia matydamas. Tikriausiai žinote, kad e, parlama, parlamentas paprašė komisijos BŽUP reformos kontekste e, iš esmės įsigilinti ir išanalizuoti konkurencijos klausimą. Norime e, parengti vidinį ir išorinį požiūrį konkurenciją. Kalbant apie tokius sektorius kaip galvijienos arba kai kuriuos pasėlių sektorius, esame e, raštu pateikę savo išvadas e, šiais klausimais. Ir šiandien norėtume e, visų pirma išklausyti mūsų svečių. Turime diskusijoms maždaug pusantros valandos, nes 20 val. 30 prasidės balsavimas. Ponas Nikolson dar neatėjo į salę. Tikiuosi, kad jis netrukus e, čia atvyks. Tikiausiai, tikriausiai jis iki paskutinės minutės rengia pakeitimus. Buvo pateikta daugybė kompromisų bet tuos klausimus apsvasysime vėliau. Ir dabar jau nebedelsdama suteiksiu žodį komisijos nariams. Nežinau, kuris iš jūsų norėtumėte pirmas kalbėti. Bet kokiu atveju, dar kartą noriu čia su Jums pasisveikinti. Dėkuoju pirmininkė, ačiū komitetui, kad pakvietėte komisijos narį Vestergat ir mane e, pakalbėti apie gairių projektą dėl ūkininkų galimybės drauge kolektyviai e, parduoti savo prekes svarbiose žemės ūkio sektoriuose. Kai kalbame apie žemės ūkio sektorių ir parlamentas ir komisija siekia tų pačių tikslų. Mes norime, kad tas sektorius būtų konkurencingesnis. Apie tai buvo kalbama ir per pastarąją reformą, kai e, sakėme, kad ta politika turi būti orientuota į rinką, turėtų būti ekologiškesnė ir tvaresnė. E, prieš pradant kalbėti konkrečiai apie šią problemą, šiek tiek e, bendresnių pastabų. Konkurencija yra žemės ūkio gamintojų kasdienybė. Ir tai logiškai atsispindi BŽOP reformose. Mūsų ūkininkams iškyla e, svarbių iššūkių, vartotojai nuolat e, kelia savo reikalavimus, nori, kad e, produktai būtų geresnės kokybės, tvaresni, atsekami. Tuo pat metu ūkininkai susiduria ir su konkurencija iš ne europinių partnerių pusės. Jie taip pat konkuruoja su savo verslo partneriais, kurie yra labai stiprus, ar tai būtų perdirbėjai, gamintojai ar mažmenininkai. Mano kolegė e, ponė Vesegard ir aš draugės su savo tarnybomis tengiamės e, ūkininkams padėti susidoroti su tais iššūkiais. Teisės kūrėjai per pastaruosius keletą dešimtmečių stengiasi sukurti tokias taisyklės Europos žemės ūkio sektoriui, e, kad jis būtų ekologiškesnis, konkurencingesnis ir tvaresnis. Ir jūs kaip parlamentas, ypač jūsų komitetas, čia suvaidino ypatingai svarbu vaidmenį. Mes žinome, kad e, konkurencijos taisyklės ir žemės ūkis e, yra e, susijęti specialiais ryšiais. Paprastai pagal konkurencijos taisyklės e, pardavinėti produktus kartu reiškia, kad konkurencija yra ribojama. E, bet žemės ūkiui tai taikoma šiek tiek skirtingai ir čia yra daroma tam tikros išimtys teisiškai kalbant, kaip jūs žinote, jos vadinasi le nukrypti leidžiančiomis nuostatomis. Taigi, e, per daugiau kaip 50 metų BŽUP e, teisės aktų leidėjai numatė visą virtinę tokių leidžiančių nukrypti nuostatų. Ir pagal tas taisyklės Europoje ūkininkai gali rinkoje veikti drauge ir parlamentas, ir jūsų komitetas per pastarąją BŽUP reformą numatė naujų leidžiančių nukrypti nuostatų, konkrečiai pasėlių galvijų, galvienos ir alyvogių aliejaus sektoriuose. Jos leidžia e, sureaguoti į e, ūkininkų konkrečius prašymus, siekiant atsilaikyti konkurencinėje kovoje. E, Atsiliepdami į tuos prašymus, e, teisės aktų leidėjai e, ėmėsi subalansuoto požiūrio, e, kadangi jie nori, kad ūkininkai savo bendradarbiavimą ir kooperaciją pastumėtų vienu žingsneliu toliau. Ir, pavyzdžiui, ne tik tai draugė pardavinėtų, bet imtųsi taip pat ir bendro platinimo uh, tam, kad galima būtų veikti lankščiau, patikimiau ir greičiau. Tokiu būdu e, ūkininkai gauna daugiau dėrybinių galių ir gali atsispirti savo verslo partneriams toliau grandinėje. Iš esmės tai reiškia, kad ūkininkai gauna geresnės pajamas, e, didėja jų produktyvumas, tinkamai gali aprūpinti vartotojus ir pasiūlyti protingas kainas. Taigi, e, tokiu būdu mes kūrėme žemės ūkio sektorių, kuris e, yra konkurencingas ir kuris gali tvariai tvarkytis. E, jūsų komitetas puikiai žino, kad naujosios taisyklės yra atspindėtos BRO reglamento straipsniuose nuo 169 iki 171. Ten sakoma, kad e, ūkininkai minėtose sektoriuose gali drauge e, pardavinėti ir nustatyti kainas, gamybos apimtis ir prekybos e, sąlygas. Tačiau apimtis yra ribojamas, pavyzdžiui, 15 procentų galvijienai ir 20 procentų alyvogių aliejai. Įstatymų leidėjai siekia labai aiškių tikslų, kad galima būtų pasiekti BŽUP tikslus. Šiuose sektoriuose mums reikia e, labai trapios pusiausvėros, kad e, ūkininkai turėtų daugiau dėrybinių galių, galėtų veikti efektyviau, bet tuo pat metu ir nekurtų monopolistinių struktūrų. Dėkui. Well, thank you very much. Uh... Ačiū pirmininkė. Ačiū taip pat už kvietimą dalyvauti posėdėje. Be abejo, galiu visiškai pritarti kolegai ir um, kai ką pridurti dėl mūsų iki šiol nuveikto darbo. Žinoma, nepakanka vien tik nusimatyti tam tikrų taisyklių teisės aktuose. Turime atsižvelgti į kasdienio gyvenimo realijas, kurias patiria ūkininkai ir kiti suinteresuoti į subjektai. Nacionalinės kompetentingos institucijos paprašė komisijos paaiškinti, kaip reikėtų taikyti tokias naujas taisyklės, kokios būtų gairės joms e, taikyti. Jūsų komitetas e, paragino užtikrinti didesnį nuoseklumą taikant teisės aktus visose valstybėse narėse ir mes šiuo klausimu jums pritarėme. Todėl e, komisija paskelbė gairių projektą, kurį šiandien turime aptarti. Tai žinoma, natūralu, kad skirtingos situacijos valstybėse narėse neužtikrina vienodų teisės aktų gyvendinimo sąlygų. Šias gairias kartu parengė konkurencijos generalinis direktoratas ir žemės ūkio generalinis direktoratas. Raginame visus išsakyti savo nuomonės, kompetentingas institucijas, ūkininkus ir visus kitus. Taip pat ir šio komiteto narius. Norime, kuo daugiau nuomonių išgirsti apie gairių projektą, būtent tam, kad užtikrintume, jog jos būtų naudingos. Taip dėja būna ne, ne visų gairių, kurias skelbia komisija atveju ir mums būtų labai svarbu užtikrinti, kad galima būtų tas gairias naudoti iš karto, nedelsiant, kad nereikėtų jų kaip nors keisti, kad jos taptų naudingomis. Naujas taisyklės taikys, e, žinoma, ūkininkai, kurie turės įvertinti e, savo e, taisyklių atitikti ir e, žinoma, jiems reikia gairių, kurios būtų suprantamos, aiškios, nes jų laukia labai sudėtinga užduotis. gairės e, turi pasiūlyti ūkininkams vadovą, kaip e, įgyvendinti teisės aktus, kaip taikyti naujas taisyklės. E, todėl gairėse siūloma pateikti daug pavyzdžių ir kai kurie viešų konsultacijų dalyviai pabrėžė, kad tai labai naudinga ir paprašė netgi daugiau praktinių pavyzdžių teikti. Mūsų tarnybos dabar dirba ties šią užduotimi, kad šiuo požiūriu gairės taptų dar naudingesnėmis. Norime, kad taisyklės būtų patogios taikyti ir kad ūkininkai bei gamintojai galėtų sklandžiai ir paprastai jas įgyvendinti. Taip pat e, svarbu pabrėžti, kad e, gairėse nenumatoma jokių naujų reikalavimų, naujų sąlygų arba naujų procedūrų. Komisija tiesiog paaiškino ir parengė naujas e, taisyklės, tai yra iš išplėtė galbūt tas naujas taisyklės, kurias parengė, kurias patvirtino teisės aktų leidėjas. Taip pat e, svarbu pabrėžti tai, kad šios gairės yra įsami nacionalinių kompetentingų institucijų ir Žemės ūkio ministerijų konsultacijų rezultatas. E, šios e, konsultacijos siekia, kad gairėse atsispindėtų įvairūs šio sektoriaus bruožai kaip e, ką tik pabrėžė komisijos narys e, Hogan. Žemės ūkiui netaikoma daug e, kitų sektorių taisyklių, todėl būtinai reikia glaudžiai dirbti kartu su nacionalinėmis institucijomis ir ūkininkais, kad viskas būtų tvarkoj. Taigi, tikimasi, kad šios gairės užtikrins, kad bus geriau taikomos naujos taisyklės, kad jis bus vienodai taikomos visoje Europos Sąjungoje. Dėl gairių projekto sulaukta nemažai naudingų komentarų viešųjų konsultacijų metu. Kaip žinote, taip pat gavome gana įsamių komentarų ir iš jūsų komiteto. Žinoma, esame labai dėkingi, kad dėjote pastangų, kad taip įsamei išdėstėt savo nuomonę, jūsų, jūsų nuomonę raštu ir žinoma diskusijas, kurios vyks šiandien bus atsižvelgta rengiant galutinę gairių redakciją. Norėčiau pakomentuoti vieną kitą dalyką, kurį iškėlė jūsų komitetas. Teiraujatės dėl mūsų nuomonės apie bendrasas nukreipti leidžiančias nuostatas susijusias su verslo praktika žemės ūkio sektoriuje, nukreipstant nuo konkurencijos taisyklių. Tokios nuostatos nustatytos um, bendro rinkos organizavimo reglamento 206-209 straipsniuose. Komisijos narys Hogan ir aš uh, sutelkėme mūsų pastangas į tas nuostatas, kurios yra visiškai naujos bero reglamente E, tai yra tai, tai nuostatos, e, kurios apima bendrą gamintojų pardavimą e, alyvogių aliejaus, jautienos, veršienos ir ariamų kultūrų sektoriuose. Kadangi šios taisyklės naujos, būtent šiuose sritise norima sutelkti dėmesį į e, šiuos sektorius. Kas dėl kitų žemės ūkio sektorių, komisijos tarnybos e, gavo e, prašymų pateikti patarimų iš vieno sektoriaus, būtent iš cukraus gamintojų. Tai logiška, kadangi šiems gamintojams teka, tenka susidurti su labai dideliu pokyčiu jiems taikomoje teisinėje sistemoje E, nuo 2017 metų. Ir dabar užsimame šiuo klausimu ir tikimės parengti papildomų rekomendacijų, jeigu jų reikės. Taip pat e, minėjote poreikį pateikti išsamesnių rekomendacijų apie tai, kaip e, apibrėžiamos rinkos ir kaip sprendžiamos, sprendžiamos dominavimo ir piknaudžiavimo problemos. Jau yra bendrosios konkurencijos gairės ir um, gamintojams bei kitiems suinteresuotiesiams subjektams uh, yra teikiama praktinės informacijos, kaip uh, taikyti šias uh, sąlygas, šias taisyklės ir um, žinoma, taip pat mūsų tarnybos visuomet yra pasiruošusios teikti papildomus patarimus. Dabar kalbant apie procesą, procedūrą, norėčiau truputį paaiškinti, kokiame etape esame. Dabar vyksta e, viešųjų konsultacijų metu gautų pastabų peržiūra. E, viešosios konsultacijos baigėsi gegužės penktąją dieną ir norime vertinti visas pastabas, visus komentarus. Pritarėme jūsų komitetui, kad reikia būtinai atsižvelgti į visas šias nuomonės prieš įmantis galutinių e, veiksmų. Todėl e, šiandien ir susitinkame. Šis e, susitikimas yra paskutinis etapas prieš komisijai prašant nacionalinių kompetentinių konstitucijų patariamojo komitetų nuomonės dėl e, šio e, teksto ir tas komitetas susirinks rugsėjo mėnesį. Po to e, gairės bus teikiamos kolegijai tvirtinti, norime kuo greičiau tai padaryti rudenį ir tikimės, kad kolegija patvirtins gairės ir komisijos narys Hogan ir aš e, dedame labai daug pastangų, kad e, padėtume ūkininkams visoje Europos Sąjungoje susitvarkyti su iššūkiais, su kuriais jiems tenka susidurti, užtikrinti, kad e, mūsų vidaus rinka tinkamai veiktų, kad ji būtų naudinga ūkininkams, bendrovėms, vartotojams ir žinoma tikimės, kad tai leis mums įgyvendinti mūsų bendrosios žemės ūkio politikos tikslus. Tikimės, kad ir šiame posėdėje pasikeisime nuomonėmis ir visa tai bus naudinga mums siekiant šio tikslo. Ačiū. apeluję też abyśmy korzystali z tej formy pisemnej komentarzy o które prosiła pani komisarz. siūlyčiau pasinaudoti galimybę teikti pastabas raštu. Visų pirma, išklausysime koordinatorius. norėčiau, kad e, norintis pasisakytų, e, norintis pasisakyti, e, įsirašytų į kalbėtojų sąrašą. Pirmiausia, ponas Des koordinatorių pasisakymo laikas neribojamas, bet aš prašyčiau kalbėti trumpai. Ačiū pirmininkė e, komisijos nariai Hogan, komisijos narė Vestager. Ačiū, kad atėjote susitikti su mumis. Aš tikrai nekalbėsiu iki pusės devinių. Noriu padėkoti už galimybę su jumis aptarti šią svarbę temą. Ji yra aktuali mums visiems. APP e frakcijoje dažnai svarstome šiuos klausimus. Konkurenciją ir ypač konkurencijos iškraipimą. Tai yra itin aktuali tema. Ar, arba jūs, ponia Hogan, arba ponia Vestager, turėtumėte pasidomėti BŽOP reformos įgyvendinimu valstybėse narėse, nes tuo pasidomėję pamatysite, kad yra konkurencijos, yra tokių konkurencijos iškraipimo atvejų, kokių nėra buvę anksčiau. Ir mano kolegos iš Prancūzijos paprašė akcentuoti atsietus mokėjimus, atsietus, atsietus pagalbos išmokas, tačiau Vokietijoje tokių mokėjimų nėra. Ir jeigu tai egzistuoja kitose valstybėse, tai yra kryžminės susietosios paramos mokėjimai, bet jeigu tokie mokėjimai kažkur egzistuoja kitose valstybėse, jų nėra, tai situacija automatiškai yra iškraipyta. Uh, ir mums kelia susirūpinimą. Būtent tai, lygių galimybių visiems užtikrinimas. Bet dėja, tokie sprendimai buvo priimti, dabar turime svarstyti, kaip e, elgtis toliau. Konkurencijos iškreipimai didžiausiai yra tose srityse, kur nėra kompetencijų ES mastu. E, pavyzdžiui, mokesčių srityje. Žinau, kad Danijoje kai kuriems gaminiams e, mokesčių nėra, o kitose valstybėse tie mokesčiai yra didžiuliai. Taigi tai sukelia didžiulį situacijos iškraipimą. Galbūt galima būtų tai pakeisti. Danijos ūkininkai turi daugiau mokėti už fitosanitarnės priemonės. O kalbant apie aplinkos sauginius aspektus, yra mokesčiai už, už tai ir jų dydis taip pat labai skiriasi. Tačiau tie klausimai priskiriami valstybių narių kompetencijai. Komisijos pirmininkas Junkeris savo e, siūlyme teigia, kad siūlo, kad e, valstybės narės pačios galės apsispręsti, ka, kaip elgtis su GMO pasėliais. Tai bus dar vienas sritis, kurioje bus tikrai didelių iš, iškreipimų. Galbūt komisija galėtų apsvarsyti šį klausimą. Egzistuoja ir skirtingos kainos rinkoje, komisija jų negali įtakoti, nes kainas nustato rinka. Netgi Vokietijoje, panagrinėjus kainas, pamatysite, kad yra didžiulių skirtumų. Ir čia pereinu prie energijos kainų. Šis sritis taip pat palikta valstybių kompetencijai. Valstybės pačios sprendžia, kokio dydžio e, energetikos, energijos kainos įvedamos. Tačiau, pavyzdžiui, ka, biokūro kaina turėtų būti vienoda, turėtų būti taikoma ta pati kainodara. Aš tikrai laukiu su nekantrumu jūsų gairių ir tikiuosi, kad viskas pasisuks tinkama kryptimi. Dar vienas dalykas, pirmininkė. Kalbame apie tai, kad reikia stiprinti ūkininkus. Bet aš daugelį metų buvau uh, pieno gamintojo asociacijos vadovu ir pavyzdžiui, šali, šalies pietuose buvo viena gamintojų grupė, o šalies šiaurėje kita gamintojų grupė ir kainos skiriasi, skiriasi. Tačiau pasirodžius rinkoje nedideliam gamintojai situacija iš karto išsikraipo. Ir mūsų šalies E, mūsų šalyje tas vienas nedidelis gamintojas sugebėjo iškraipyti kainas. Todėl mane, mane tikrai neramina e, konkurencijos su kitomis valstybėmis perspektyva. Nebejoju, kad ir kolegos turės įdomių pastebėjimų ir būtų įdomu e, išgirsti jūsų pastabas ir apie cukraus sektorių. Ačiū. Dėkuoju Jums ūkininkų vardu. Nebejoju, kad e, galime tikėtis tikrai e, gerų rezultatų. Grazie Presidente, cercherò di recuperare io. Ponas De Castro. Dėkuoju, panė pirmininkė, aš pabandysiu e, kiek trumpiau kalbėti negu ką tik kalbėjęs kolega. Noriu padėkoti abiems komisijos nariams už tai, kad atvyko pas mus šiandien. Įdomu patirinėti konkurencijos klausimus šiame sektoriuje ir pakalbėti apie konkurencijos iškraipimus žemės ūkio sektoriuje. Iš tikrųjų, tokių pavyzdžių yra labai daug. Tačiau e, svarbu vis tik tai, kad mes kaip komitetas šiandien išsisakytume būtent šiuo konkrečiu klausimu. Mes suprantame, kad kai kalbam apie konkrečias gairius, gairias, tai jos yra skirtos pasėlių, galvijienai ir alyvogių aliejui. Aš sutinku, kad žemės ūkio sektorius yra ypatingas, specialus sektorius. Jis svarbus ekonomiškai, tačiau kai eina kalba apie galimybę įtakoti kainas, tai kiti sektoriai, perdirbėjai ir prekybininkai tokių galimybių turi daug daugiau. Ir problema ta, kad politika nesugeba padėti ūkininkams susiorganizuoti tarpusavėje, kad jie galėtų atlaikyti tą spaudimą, su kuriuo susiduria grandinėje. Todėl ir reikia tokių reglamentų ir gairių, kurios leistų geriau pasinaudoti įvestomis leidžiančiomis nukrypti nuostatomis. Reikia galvoti apie jų išplėtimą bet reikia jas išdėstyti labai aiškiai, kad ūkininkai galėtų lengviau pasinaudoti šiomis priemonėmis. Mes dažnai žinome, kad sektoriuje kažkokias priemonės egzistuoja, bet nėra plačiai taikomas. Žemės ūkio sektoriuje, mm, bendrame rinkos organizavime būtina ūkininkams suteikti tokias pačias galės, kokias turi jų verslo partneriai. Šiuo metu nenorėčiau labai plėstis, tik dar kartą pasakysiu, kad konkurencijos iškreipimai yra gana dideli ir jūsų atliekamas darbas yra svarbus. Tikėkime, kad e, mes galėsime aiškiau paaiškinti mūsų poziciją ES viešai opinijai visuomeniai, nes e, toli gražu ne visi suvokia žemės ūkio sektoriaus įvairia pusiškumą Tai paradoksas, nes būtent žemės ūkio sektorius e, daugiausia kenčia nuo kainų sviravimo, o daugiausia naudos gauna toliau grandinėje esantys veikėjai. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai Hoganai, komisijos narė Vestanger. Labai svarbu, kad e, ūkininkai galėtų tinkamai gyvendinti konkurencijos taisyklės, bet e, e, daugelis jų jaučia, jaučia spaudimą grandinėje įvairiuose žemės ūkio sektoriuose. Bet e, kita vertus labai gerai organizuotas e, mažmeninis prekybos sektorius. E, turėtume nemažiau dėmesio skirti žalia, žaliavoms, kurios yra panaudojamos, nei kitiems aspektams. Ir noriu pasirauti, ar jūs ir toliau stebite situaciją susijusią su panaudojamomis priemonėmis, medžiagomis ir ar planuojate įsikišti, jeigu iškiltų kokiu nors problemu? Ačiū pirminkė. Ką tik um, atvykau dėje, nespėjau nuo pat pradžių ateiti į posėdį ir išklausyti abiejų komisijos narių pristatymo. Vis dėlto norėčiau sakyti kelis komentarus dėl konkurencijos klausimų. Nuolat e, sakoma, kad konkurencijos taisyklės būtinos siekiant apsaugoti vartotojus, kad būtų subalansuotos kainos. E, tačiau iš savo patirties, iš praktikos pastaraisiais metais matome, kad vartotojams jokios e, naudos nėra. O ūkininkai, tai yra gamintojai, kenčia dėl reglamentų pasiekmių, pagal kurias e, jie neteko visiškai savo dėrybinių galių. Ir e, Svarbu, kad e, gamintų organizacijos, pieno sektoriaus atstovai galėtų tarpusavę pabendrauti, susitarti dėl visko taip ir buvo, bet visa tai buvo sužlugdyta ir neliko jokių mm, dėrybinių galių ir faktiškai liekame bejėgiai ir nieko negalime pakeisti. Veiklos vykdytojai tam tikrose sektoriuose gali vis dėlto pasiekti tam tikrų sutarimų, susitarti, tai pasakyti, na, tarkim, apie pieno sektorių, bet e, galų gale tenka mokėti baudas ir kai įmonės moka baudas, keičiasi produkcijos kainos. Tikimės, kad e, kolektyvinių dėrybų įgaliojimai bus e, gražinti, kaip ir mažiausių kainų reikalavimai. Svarbu, e, kad e, jeigu nepavyksta susitarti, būtų tarpininkaujama, kad e, būtų atsižvelgiama į tai, kaip pavyks tinkamai gyvendinti reglamentus. Ponas Hausen. Ačiū. Jau nemažai diskutavome šiuo klausimu, nuolat praktiškai kalbame apie tai ir išvada visuomet yra ta, kad reikia imtis kokiu nors veiksmu kad pakeistume situaciją žemės ūkio sektoriuje. Akivaizdu, kad Stambus prekybos centrų tinklai kontroliuoja didelę rinkos dalį, 40 procentų rinkos dažnai ir faktiškai konkurencijos e, kaip tokios e, nėra, jeigu palygintume rinkos situaciją su kitais sektoriais. Čia visiškai nėra konkurencijos. Kalbant apie pieno sektorių, e, stengiamės padėti gamintojams savo pasiūlymais, kol kas nelabai pasistumėjome į priekį, bet vis dėlto dėjome pastangas kad e, ūkininkai galėtų bent jau e, turėti vilties, kad kada nors e, įgys rinkos dalių. Svarbu padėti ūkininkams sustiprinti jų pozicijas šioje liktyje. Vokietijoje pieno gamintojai norėjo streikuoti, bet tai netgi nebuvo leista dėl um, kartelio uh, taisyklių. Negalėjo streikuoti, nes uh, karvės nebūtų melžiamos. Uh, ūkininkai apskritai mm, nėra labai gerai organizuoti rinkoje. Prieš kurį laiką buvo pateikta ataskaita šią temą ir uh, E, nedaug imtas veiksmų dėl pasiūlytų priemonių. Kol kas nežinome, kokių pasiūlymų pateiks e, komisija, bet e, vis dėlto malonu girdėti jūsų pristatymą apie naujus pasiūlymus, apie tai, kokių veiksmų ketinama imtis, ypač kalbant apie pieno sektorių, turint omenyje reguliuojamą e, rinką, e, svarbu atsižvelgti į ūkininkų padėtį, kai jie gauna labai didelės kainas, kas dėl e, Jūs kalbėjote apie alyvogių aliejaus sektorių, bet tas pačias priemonės galima būtų minėti ir pieno sektoriuje. Principai visur yra tie patys ir reikia juos uh, spręsti. E, svarbu nepamiršti apie šias problemas. Tai nesusijęs su mokesčiais, su apmokestinimu, tai susijęs su ūkininkų rinkos e, galiomis, kad ūkininkai dirbdami galėtų mm, e, dirbti tinkamai, užsidirbti, turėti vilties. Svarbu, kad komisija imtųsi veiksmų. Może więcej optymizmu, panie pośle. Būtų gerai optimistiškiau e, vertinti situaciją. Tikrai džiugu matyti čia ir žemės ūkio, ir konkurencijos komisarus, nes šios dvi sritis yra labai keistoje situacijoje. Ir jeigu kalbėsime apie tiekimo grandinė ir apie vykstančius procesus reikia siekti dviejų vienas kitam prieštaraujančių tikslų. Užtikrinti, kad visi galėtų prasimaitinti už prieinamą kainą. Kita vertus, ūkininkai taip pat turi. Taip pat reikia užtikrinti apsirūpinimą e, maisto produktais, maisto produktus saugą, kad tie, kurie, kuriems reikia tiekti maisto produktus, nepri, nebūtų priversti jų importuoti. Ir tuos du tikslus tikrai sunku suderinti. Martin Hausling sakė, kad visi tik kalba, kas žino, ar kas ką nors daro. Junktinėje karalystėje buvo dedamos didelės pasangos ką nors nuveikti. Nekalbėsiu apie kiaušinius, nes tą sektorių e, išmanau, tačiau šiam sektoriu neskiriama parama. Tai geresnis pavyzdys. Kiaušinių sektoriuje e, e, svarbiausi mažmenininkai kai, kaip buvo minėta, daugybė produktų ko, mm, yra kontroliuojama, visą grandinę yra kontroliuojama didžiųjų prekybos centrų. Ir tie, kurie e, superka kiaušinius iš gamintojų, turėjo visko pasirūpinti, e, pertvarkyti procesus, tačiau jie ne, nesugebėjo e, suspėti su visais procesais. E, Kai Deems ir Stonegate susiliejo, e, tai vyko labai sparčiai. Tai reiškia, kad tas naujas vienetas buvo stiprus, tai buvo stipri įmonė ir prekybos centrai nebegalėjo jiems nurodyti, kaip jie turi elgtis. Nežiūrinti tai, kad buvo sukurta tokia nauja įmonė, Europos komisija iš karto e, pasipiktino ir pasakė, kad jai rūpi kiaušinių vartotojų interesai nes e, kiaušinių vartotojų interesams prieštarauja kiaušinių gamintojų interesai, jų suderinti neįmanoma. Buvo pareikalauta, kad ta įmonė būtų išardyta ir e, po to rinkoje kiaušinių kaina nusakyta nebuvo primtina. Ir man atrodo, kad čia konkurencija e, kontroliuojančios institucijos suklydo. E, E, pas mano šalyje gamintojams buvo pasakyta, kad jūsų kaina nėra labai patraukli, bet ji geresnė nei kaina atviroje rinkoje. Jeigu norite, kad ta kaina būtų kitokia, turite anksčiau išleisti viščiukus į lauką. Ne 70 kelių savaičių, bet 68 savaičių iš tikrųjų jiems buvo pridėtas šautuvas prie galvos ir jie buvo priversti taip paklausyti. Tačiau e, vis tiek už konkurenciją atsakingam komisijos nariui tai nepatiko. Ir aš tikiuosi tik tiek, kad čia yra problema. Norėčiau paminėti Braziliją. Brazilijos žemės ūkio ministrė neseniai lankėsi mūsų, mūsų komitete. Ir jie tikrai geriau tvarkosi daugelės ryčių nei mes. Ir užtikrinus laisvą konkurenciją, jie, jų galvieną užplūstų mūsų rinką. Uh, ne, vartotojams būtų pasiūlytos e, žemos kainos. Tačiau kas būtų, jeigu Brazilijoje, pavyzdžiui, jeigu Brazilijoje būtų blogo oro sezonas, kas nutiktų? Matau, kad pirmininkas jau piktai e, musikuoja, žiūrėdamas į mane. Tak, pa, tak pamiętamy wszyscy spotkanie z ministrem rolnictwa Brazylii. Mes visi prisimename susitikimą su Brazilijos žemės ūkio ministre, kuris įvyko neseniai. Dabar išklausysime komiteto narių pasisakymų. Nemažai norinčių pasisakyti kolegų užsirašė į kalbėtojų sąrašą. Prašau neviršyti pusantros minutės. Ponas Dante, kuris yra ir pranešėjas dėl BŽUP reformos. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami komisijos nariai, mums tikrai didelė garbė šiandien čia jūs matyti abu ir kalbėti tokia sudėtinga tema kaip konkurencija. Galbūt reikėtų dar kartą priminti e, įstatymų kurėjo valią, bent paskutinę BŽUP reformą. E, tikriausiai prisimenate, kad niekas nebenorėjo e, rūpintis BRO. Mano šalyje buvo siekiama sustiprinti gamintojus, užtikrinti jiems geresnės teisės organizuotis ir būti stipresniems. E, pone komisijos narė, jūs kalbame apie ūkininkus, ne apie Google kompaniją. Tai yra ūkininkų minę, kurie e, moka ūkininkauti, tačiau per nelik dažnai susiduria su sunkumais, kai par, bando parduoti savo produkciją. Taigi, sustiprinti gamintojų organizacijas, tai reiškia, kad bandome e, mažiems ūkininkams suteikti ekonominę valią ir būtent to ir siekiame šią reformą Ir dėl to sutarė ir parlamentas, ir taryba. Antrajame e, ramstyje susitarėme ir dėl e, finansų šių struktūrų sukūrimui. Mes, papraš, mes prašėme, kad e, būtų parengtas savotiškas vadovas, kad jį parengtų komisija ir kad tokiu būdu visi ūkininkai, kurie neturi teisininkų armijos kaip didžiulės įmonės, galėtų drauge veikti ir drauge rūpintis savo produkciją visose šalise pagal daugmaž vienodas taisyklės. Ir rengiant pranešimą paaiškėjo, kad Kai kuriuose šalise uh, užfiksuota atveju, elgesio atveju, kurie visiškai prieštarauja konkurencijos taisyklėms. Reikia vidaus rinkos, kuri paisytų nacionalinių ypatumų, bet kuri suteiktų galimybę ir ūkininkams veikti. Ir ponia komisijos narė, noriu Jums klausimą. Daugiau nei 50 metų konkurencija e, vyksta vartotojo naudai, ji vyksta ta, siekiant sumažinti kainą. Tačiau to, tokios Europos, kokią turime šiandien, nebūtume sukūrę, jei konkurencijos ryties teisės aktai neatsižvelgtų į būtinybę išsaugoti darbo vietas. Nes ieškant žemiausios kainos, visada rasi dar žemesnę kainą. Taip pat ir, že, ir Taip pat ir žemės ūkio srityje mes įsivežavome produktus iš kito pasaulio galo vien dėl to, kad, kad jie yra pigesni, tačiau mes prarandame darbo vietas. Turime mm, ginti pilietį, piliečio ir vartotojo uh, situacijoje. Taip pat nepamiršti ir darbuotojų. Sí, gracias. Eh, el... Dabar žodis poniai Garcijai. E, galiu pritarti minčiai, kad šis sektorius turėtų būti konkurencingesnis ir novatoriškesnis. Ir e, pritariu tos studijos rezultatams, kuri buvo atlikta rengiant BŽUP reformą. Tačiau e, nėra dar e, pastangų harmonizuoti konkurenciją. Aš esu iš e, Ispanijos ir čia reikalai labai skiriasi nuo, pavyzdžiui, situacijos Prancūzijoje. Tai yra todėl, kad nėra agri maisto sektoriuje vienodo konkurencijos taisyklių traktavimo visose valstybėse. E, negalima gamintojų kaltinti dėl to, kad kažkas yra blogai tiekimo grandinėje. Negalima vien gamintojų kaltinti dėl to, kad galutinė kaina yra per aukšta. Visi grandinės, visas grandinės e, grandys už tai yra atsakingos. Man labiausiai rūpi alyvogių aliejus. Ir e, čia dažnai girdime kad e, reikėtų didesnę dalį parduodamo aliejaus parduoti pačių gamintojų išpilsitą, supakuotą. Tačiau ne visada galima tą padaryti. Dabar žodis ponui Bozai. Pone pirmininkė, ponai komisijos nariai. 2012 parlamentas balsavo dėl pranešimo dėl to, kaip geriau sutvarkyti maisto gavybos grandinę nuo e, e uf, ūkio iki stalo. Balsavome dėl konkrečių nuostatų, tačiau per pastarosius 15 metų e, vertingiausia, e, vertingiausia ūkio, e, ūkininko pajamų dalis sumažėjo tai yra ūkininkai prarado savo pajamų dalį. E, gamintojų ir distributojų bei vartotojų naudai. Kaip sakė mano kolega Mišel Dantan, tampa aišku, kad mes turime perskirstyti visą, viską ir užtikrinti kitokią verčių grandinę. Pavyzdžiui, kai 2009 nukrito pieno kainos, ne, nepastebėjome tokio kainų kritimo uh, prekybos centruose, nes taigi, konkurencija nevyko. Antras pavyzdys, kuris taip pat yra gana stulbinantis, kai uh, daržovių gamintojai ir ypač Prancūzijoje būrėsi į organizacijas, kai jie pradėjo burtis į organizacijas, Europa juos užsipuolė, nes jie norėjo e, organizuotis tam, kad pardavinėtų savo produkciją kolektyviniu pagrindu. Tačiau aš manau, kad jūs pasirinkote netinkamą taikinį. Pavojų kelia negamintojai, o e, perdirbimo ir paskirstimo karteliai nes jie puikiai yra susitvarkę ir susiorganizavę ir jų niekas neužsipuola dėl konkurencijos taisyklių nesi, nesilaikymo, jos, jais visi džiaugiasi. Manau, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti jiems. Ir reikia kalbėti ne vieną apie tris sektorius, apie visą žemės ūkį. Įgyventinant BŽUP reformą kalbėjome ne, ne apie tris sektorius, apie viską. Ir man atrodo, kad vaisiai ir daržovės turi būti viena svarbiausia tema šiose diskusijose nuo, nuo pradžių. E Ačiū. Pane pirmininkė, pradžioj noriu padėkoti e, komisijos nariai atsakingai už konkurenciją, už tai, kad atvyko ir žinoma noriu padėkoti Žemės ūkio komisijos nariui už tai, kad dalyvauja posėdėje, žinoma, tą jis dažniau daro, veidas jau pažįstamas. Aš e, norėčiau štai nuo ko pradėti. Noriu paklausti, kodėl kalbam būtent apie šiuos produktus, kodėl nekalbam apie pieną. Ar e, yra ketinimų renkti ir tolesnės gairės neužilgo? Taip pat, e, kaip čia į komisijos gairės būtų įtraukiami ir kooperatyvai kooperatyvai gali būti pripažįstami kaip gamintojų organizacijos ir gali naudotis tokiamis pačiomis išlygomis, kaip kad buvo paminėta. Bet aš nesu šimtų procentų tikras, ar kooperatyvams tikrai tai būtų taikoma. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Dabar žodės poniai Maginis. Dėkoju, ačiū komisijos nariams, atsiprašau, kad vėlavau. E, Pone Vestager, e, džiaugiausi išgirdusi Jūs sakant, kad žemės ūkiui kyla aiškių iššūkių tiek ir panaudojant e, e žalivas ir parduodant galutinį produktą. Tačiau yra ir kitų grėsmių šiam sektoriui, ypač e, kai kalbam apie nesažiningą prekybos praktiką. E, apie konkurenciją čia daugiau buvo kalbėta, aš daugiau kalbėsiu apie tiekimo grandinę. Šiame komitete nekartą balsavome už tai, kad ES imtųsi daugiau veikti šioje srityje. Negerai, kad skirtingos valstybės narės elgesi skirtingai E, stengdamasi sutvarkyti tiekimo grandinę. Ir šiame reikale nėra jokio skaidrumo dėl kainodaros, dėl kainų nustatymų. Niekas nesupranta kainodaros mechanizmų, niekas nesupranta tų ypatingų pasiūlymų. Na ir kas svarbiausia, iš tvarumo požiūrio taško žiūrint, mes nesuprantame. E, kaip tvarumas gali nukentėti nuo e, tos netvarkos tiekimo grandinėje. Kas bebūtų buvęs e, komisijos narys atsakingas už žemės ūkį, mes visiems sakėme, eikite į rinką, reaguokite, elkitės taip, kaip rinka diktuoja, bet rinkos yra labai skirtingos. Aš skaičiau pono Junkerio laišką ir sveikinu e, jūsų, ponė komisarė, poziciją, nes iš tikrųjų reikia iš naujo pradėti dirbti šioje komisijoje, sprendžiant tiekimo grandinės problemas. Mes stengiamės nekartą visas suinteresuotasias šalis susodinti prie vieno stalo, bet pasigendame ryštingų komisijos veiksmų, sprendžiant šią problemą. E, ir tvarumas čia yra labai svarbus, e, nes e, nepakanka vien tik tai užtikrinti, kad maistas bus labai pigus, jeigu jisai, jeigu ta gamyba bus netvari. E, kiti kolegos jau konkrečius pavyzdžius minėjo, kur e, e, labai keistai reaguojama į kai kuriuos gamintojų veiksmus, jeigu palyginsime su tuo, kaip reaguojama į mažmenininkų veiksmus. Sakoma, kad vartotojas tada gali nueiti į prekybos centrą ir pasirinkti, bet ar iš tikrųjų mes turime tą galimybę rinktis. Pone pirmininkė, šiandieną unikali proga, kai atvyko pas mus du komisijos nariai atsakingi už labai svarbius sektorius. Ir mes norime, kad jie imtų veikti, norime, kad komisija pradėtų dirbti rimtai, kad pažiūrėtų į mūsų komiteto ankstesnės rezoliucijas ir taip sutvarkytų e, tiekimo grandinė, kad ji būtų paranki ir gamintojams, ir vartotojams. Mano vaidmuo ne pats palankiausias, ne pats geriausias, bet man tenka jį vaidinti. Eh, Labai tikiuosi, kad eh, taip pat eh, geranoriškai žiūrėsite į mano pasisakymą kaip e, ponios maginės. Žinoma, labai malonu, kad e, nuolat tenka susitikti su Žemės ūkio komisijos nariu, taip pat e, malonu, kad atvyko ir konkurencijos komisijos narė. Esu iš Andalusijos ir ten alyvogių aliejus yra labai svarbus, gyvybingai svarbus produktas daugeliui mūsų regionų. Be vieno bero e, išimtis, tas 20 procentų skaičius reiškia, kad e, manau reikėtų atsižvelgti į šios sektoriaus ypatumus. E, Labai skiriasi gamybos apimtis, e, skirtingais metais e, gali būti labai derlingų metų, gali būti metų, kai pagaminama tikrai labai nedaug alyvogių aliejaus, tai susijęs su klimatu, su oro sąlygomis. Ir e, tai reiškia, kad alyvogių aliejaus gamybos regionai labai priklauso nuo tų sąlygų kaip ir gamintojai. Yra metų, kai labai naudojamas privačių saugojimų, yra e, visiškai kitokių metų. Taigi reikėtų atsižvelgti į tuos ypatumus. Persiusiu Jums kai kurias nuomonės raštų dėl alyvaugių aliejus sektoriaus, bet dabar dar norėčiau pridurti e, dėl pieno e, paketo išardymo. Čia buvo irgi tam tikrų išimčių, balsuosime dėl nuomonės. Ispanijoje e, galiojo privalomos metinės e, sutartis ir jos nesuveikė, vis tiek gamintojai gauna labai nedidelės kainas už savo produkciją. Uh, Kas dėl e, vaisių ir daržovių gamintojų, gana sėkmingai kūrėsi tokių gamintojų organizacijos iš pradžių, bet po to jos irgi pasirodo buvo neveiksmingos. Taigi iškyla įvairių problemų gyvendinant e, konkurencijos taisyklės. Ir Kaip jau sakiau, situacija įvairiose šalise skiriasi. Baigdama norėčiau pabrėžti, kad visi darome viską, ką galime, kad užtikrintume, jog šis sektorius būtų konkurencingesnis, tvaresnis, kad e, jame būtų teisinga situacija. Dabar. Mums tikrai pristiks laiko ir Mes norime tikriausiai išklausyti komisijos narių atsakymų ir prašau visų kalbėti glaustai, prašau. Domnule președinte, mulțumesc. Am să fiu foarte scurt, ținând cont de ceea ce spunea dumneavoastră. În primul rând, salut și eu prezența celor doi comisari aici. Este absolut indispensabil. Noriu pasisveikinti su abiem komisijos nariais ir padėkoti jums už tai, kad dalyvauja šiame posėdėje. Tikrai malonu bendradarbiauti su dviem komisarais. Mums reikia produkcijos, bet taip pat reikia užtikrinti E, sąžininką konkurenciją, kad būtų galima užsitikrinti pelną, kalbant apie e, pastebimus praktikos pavyzdžius ir pusiausviros siekimą. Turime akcentuoti išmokas, nes šiandien patys tai kalbėjome plenarnėme posėdėje, yra daug, didžiuliai skirtumai. E, kai kurie ūkininkai gauna 200, nuo, nuo 100 iki 200 eurų o, už tą patį vienetą, kai tuo tarpu šal, kitoje šalyje ūkininkas gauna 700 eurų. Žinau, kad komisijos narys Hoganas bando užtikrinti pusiausvyrą ir būti sąžiningų ir teisingų visų ūkininkų atžvilgių. Žinau, kad tai nelengva. Norėčiau akcentuoti GMO klausimą, e, GMO kultūrų auginimo klausimą. Aš asmeniškai nesu prieš tas kultūras, bet aš nežinau, kad man logiškai kas nors paaiškintų situaciją. Uh, pavyzdžiui, galimybę valstybėms narėms pasirinkti neleisti auginti tokių kultūrų, bet leisti jas įsivežti. Galbūt reikėtų aiškiai pasakyti, kreipiuosi į komisijos narius, arba GMO gerai ir juos galima įsivežti, arba ne, arba jie draudžiami kalbėjome apie pieno sektorių. Pieno sektorius yra, jis jo laukia išbandymas. E, ypač atsižvelgiant į Rusijos taikomą embargą, mūsų problemos dar yra sudėtingesnės. Bet kai, kai konkrečios valstybės narės susiduria su problemomis. Pavyzdžiui, Rumunijoje, aš kalbu apie Rumuniją, e, gamyba jau pro, produktas parduodamas už žemesnę nei gamybos kainą. Tai kur tų priemonių sažiningumo, teisingumo aspektas? Er Ačiū abiem komisijos nariams, kad atvyko į mūsų posėdį. Mums tai labai svarbu, labai svarbu padiskutuoti šią temą ir aptarti mažus, dėlius ūkius. Svarbu, kad naudos gautų visi, kad situacija keistusi, kad būtų sprendžiamos tikros problemos. Kaip buvo pasakyta iš pat pradžių, siekime užbaigti kurti vidaus rinką, bet manau, kad šioje srityje yra nemažai nusivylimų, pavyzdžiui, susijusių su tiesioginėmis. Mhm išmokomis ūkininkams e, skirtumai tarp valstybių narių, tarp ūkininkų yra nepagristi. Kaip tai paskirstoma turi e, labai didelės įtakos konkurencijos iškraipimui, bet to manau, kad e, ir kainodaros mechanizmai, rinkos taisyklės yra viena vertus ir vis mažiau grandžių yra tiekimo grandinėje, ji sutrumpėja, kyla klausimų, kaip viską tinkamai teisingai organizuoti. Gamintojai, ūkininkai turi tarpusavę tartis, e, derintis, e, praktiškai privalo tai daryti, kad galėtų dirbti e, veiksmingai. Žinome, kad e, galima imtis e, kažkokių alternatyvų, bet ne visų produktų atžvilgių tai yra įmanoma. Ponas Mazon, e, taip supaprastinti taisyklės ir suteikti galimybę ūkininkams sustiprėti, bandant atsispirti rinkoje veikiančiams jėgoms. Tai yra gerai, Tačiau pastaraisiais mėnesiais mes kalbėjome apie tai, e, kokias, kokius metodus taiko didėjai prekybos centrai. Jie e, muša kainą, jie siekia žemiausios kainos. Ponas Hogan sakė, kad reikia suteikti daugiau galių Hoganui, užtikrinti sažiningesnį, nuosaikesnį ūkį. O bet kaip, ponia Hoganai, viskas vyksta e, taikant liberalizmo politiką ir, ir tai ypač nenaudinga mažiems ūkiams. E, galime pakalbėti apie pieno e, sektorių. Gamintojai čia organizuojasi, kad išgyventų. Iš dalies tas jų situacija yra jūsų reformų išdava. Ir žemės ūkio sektoriuje vis mažėja darbuotojų. Taip pat norėčiau kalbėti, papriminti sertifikavimą. Dziękuję, pan poseł Europė. Ačiū. Žodis ponui Europė. Iš tikrųjų, šita tema per šiuos metus mes labai dažnai kalbame ir tikrai pritariu kolegai Guslingui, kad e, laikas pradėti kažką daryti, laikas pradėti veikti. Ir tai, kad šiandieną dalyvauna abudu komisarai, rodo kad e, tas klausimas, ta problema yra jau žinoma. Reikia ieškoti sprendimus ir juos daryti. Nes e, šiandien e, atskiruose sektoriuose ūkininkai nekalba apie rydeną, apie perspektyvą, kalba apie išgyvenimą. Pavyzdžiui, Baltijos šalių pieno e, gamintojai, jie šiandieną gauna vos ne per pus mažesnę kainą, ką gaudavo prieš gerus metus. Ir jie šiandien galvoja, ruošti pašarus ar neberuošti ar pereiti prie grūdinių kultūrų ar kitur. Mes pergyvename, kad e, nėra jaunimo kaime, nėra jaunų ūkininkų. Kaip jie gali atsirasti, kai jie mato, kad e, visos taisyklės, visi reglamentai taikomi žaliavos gamintojui - pieno, daržovių, mėsos ir taip toliau. Bet perdirbėjas, priekybininkas daro, ką nori ir e, pasiima visą naudą palikdamas žaliavos gamintojui tik tiek kad jis nebankrutuotų pamatė kad jisai pasakė jeigu tau nepatinka mes iš tavęs pieno neimsim mes atsivešim iš kitos šalies tai iš tikrųjų e, mano galva kad e, negalime mes palikti tų žmonių likimo valiai reikia daryti sprendimus nes priešingu atveju bus chaosas arba suteikim tada teisės nacionalinėm valstybėm tegul jos būdamos vietoje atsakingos priima sprendimus ir apsaugoja rinką. ačiū. Pan poseł Delajer. Merci, monsieur le... Pardon. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire, madame la commissaire. Pone Delajer, ačiū, ponė pirmininkė, ponai komisijos nariai. Noriu padėkoti Jums už tai, kad esate čia ir pasidalinti savo patirtimi. Kaip e, daržovių gamintoja aš turiu ūkį E, daugiau nei 20 metų susiduriu su tais pačiais sunkumais maisto gamybos grandinėje. Pavyzdžiui, šiandien jau nebegaliu pasi, pati pasirinkti pakuotės, ne, negaliu pasirinkti jos kainos, negaliu pati pasirūpinti sanitarin, au, fitosanitariniais aspektais, spręs taip pat susiduriu su virusu, kurie atkeliauja iš trečiųjų šalių problema. Komisija atrodo turėtų mus saugoti nuo tokios žalingos praktikos ir todėl šiandien turime ypač rimtai imtis e, nelojalių, atsiprašau, nesažiningos konkurencijos atveju. Tačiau reikia krizės numatyti, bandyti joms užbėgti už akių ir paklausa e, turi atitikti pasiūlą. Negalime toliau leisti, kad ūkininkai būtų verčiami laikytis konkurencijų tasyklių, nekreipiant dėmesio į tai, ko, ko, ko, kokiomis klimato sąlygomis joms, jiems tenka ūkininkauti. E, visiškai kaina, kuri mokama gamintojui, yra visiškai nesusijusi su ta kaina, kurią moka vartotojas, pirkdamas galutinį gaminį. Pan Posuvačiovski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ponas Vaičiachovskis. Ačiū, pirmininkė. Labai įdomi diskusija šiandien vyksta. Džiugu, kad Du komisijos nariai šiandien pas mus atėjo, dažniau turime taip elgtis. E, dažnai, kai kalbam su žmonėm, jie neižiūri ryšio tarp gamybos ir vartojimo, galvoja pienas, tai jau iš karto pakeliuose atsiranda iš kažkur. E, Ir, ir nebūtų gal čia tokia labai didelė problema, jeigu paprastas žmogus taip galvotų, bet jeigu politikai tai pradeda šnekėti, tada jau negerai. Man asmeniškai labiausiai rūpi cukraus ir milko ir pieno sektoriai. Tykę zdecydowanie odrzucić. Mówimy o, mówiąc o konkurencyjności, proszę Państwa dabar numatytos labai didelės baudos, jeigu bus viršėjamos kvotos. Tai yra negerai. Jeigu mums rūpi konkurencingumas, tai turime atsižvelgti į platesnį vaizdą. Kaip Europos gamintojai gali konkuruoti su amerikiečiais ar Brazilija? Reikia atsiminti geografiją, klimato sąlygas. Mūsų vidaus rinka reiškia, kad negalime visapusiškai konkuruoti. Ir padėtis blog, tik tai blogėja. Vadinasi, turime keisti kryptį, turime pradėti galvoti apie žemės ūkio apsaugą, apsaugojimą. Pirmiausia, reikia galvoti, kaip išlikti, o po to jau šnekėti apie konkurencingumą ir tvarumą. Dėkoju. E, noriu pasiklausti, ar visi, kurie iš Airijos yra gaus po keturias minutės, ar tik tai ponė Maginis čia taip pamaloninta. Norėčiau išgirsti atsakymą, jūs paminėjot, kad e, minutė kiekvienam žmogui, bet jos atveju tai netai buvo. Kiek turiu aš laiko? Pirmininkas. Pusantros minutės, ponia Maginės e, kalbėjo ilgiau dėl to, kad yra pranešėję dėl maisto gamybės grandinės. Alright, that's, that's good enough, sound. Tvarkoj, pusantros minutės gerai girdėti, e, e bet noriu pasakyti, kad esu lygus, norėčiau ir e, su manim būtų elgiamasi kaip su lygiu ir beje daugiau balsų surinkau kaip ponė Maginis. E, neseniai mačiau tokį e, užrašą, jeigu šiandien pavalgiai, tai padėkok ūkininkui. Nesakyta ten, jeigu pavalgiai, tai padėkok Nestle arba Tesco supermarketui. Reikia suprasti, kad e, Mums reikia apsaugoti ūkininkus, padaryti, kad jie ir toliau išliktų. O jeigu elgsimės kaip dabar, tai kaip tik jų nebeliks. Daug šiandien girdime apie tą vadinamąją sąžiningą prekybą, aš arbatą tokią perku, žinau, kad e, daug šeimininkių taip elgesi, remdamasi tuo, kad jos galvoja, kad taip elgesi tokiu būdu yra sažiningesnės. Tad aš manau, kad joms reikia panašiai suteikti galimybę elgti sąžiningai ir perkant jautieną žinoti, kiek kainavo kilogramą tos jautienos užauginti. Aš e, prisimenu, kad e, buvo toks laikas, kai aš nelabai suprasdavau, iš kur ir kiek e, vienas ar kitas dalykas kainuoja. Reikalas tas, kad jeigu ūkininkai iš jūsų rajono išsikels, tai tenai neliks e, pinigų ir kitiems. Aš norėčiau kad e, šita situacija būtų sąžiningai sprendžiama, o produkcija atsakama. E, e, Ačiū pirmininkė. Dėkuoju abiem komisijos nariams. Manau, kad tikrai puikiai iniciatyva, kad abu komisijos nariai atvyko ir tikiuosi, kad komisijos narė kai ką sužinojo iš jau įsikytų pastabų. Mane ypač domina, pavyzdžiui, trašų kainų klausimas. Daugeliu žmonių neaišku, kodėl trašų ingredientų kainos mažėja, o pačių trašų kainos didėja. A, Šiais klausimais užsima įvairūs e, generaliniai direktoratai, e, yra atsižvelgiama į įvairių procesų e, poveikį kainoms ir pats žinau, kaip, koks poveikis daromas ūkininkams, kaip veikia karteliai Deja, komisija, nepaisant to, kad e, sako teisingus dalykus, e, teigia, kad e, ūkininkams turi būti mokama sažininga kaina už jų produkciją, faktiškai nesima jokių veiksmų, kai į žaidimą įstoja kažkokios didžiulės korporacijos ir panašiai. E, gamintojų ūkininkų organizacijos siekia tų teisingų, sažiningų kainų ir manau, kad reikia užduoti klausimą, ar komisijai, komisijos darbuotojams bus dabar liepta bendradarbiauti, dirbti kartu su ūkininkais, kad būtų galima užtikrinti, e, jog ūkininkai e, teikdami savo gerą kokybišką produkciją už ją gautų tinkamą kainą chwili zgłoszenia pani, panów. Ačiū. Išklausėme visų norėjančių pasisakyti. Norėčiau kai ką pasiūlyti. Pane Vestager atsakysi jai uždatus klausimus. Prašau. Uh, Ačiū labai. Dėkuoju visiems už pastabas, klausimus. Man visų pirma svarbu nepamiršti, kad čia susirinkome todėl, kad šis komitetas ėmėsi veiksmų, kaip teisės aktų leidėjas kartu su taryba, būtent tam, kad pakeistų situaciją. Būtent todėl parengėme tas gairias, e, kad pagerbtume tuos Europos parlamento ir tarybos veiksmus ir manau, kad turime turėti omenyje, kad galime kažką pakeisti. Labai atsargiai žinoma, visą tai vertinčiau, nes visų pirma reikia, kad gairės būtų taikomos. Ne visi turi armiją teisininkų, kurie galėtų padėti susigaudyti, kaip taikyti taisyklės, kaip taikyti gairias. Būtent todėl dirbame ties formuluotėmis, rengiame daug pavyzdžių, kad gairias būtų iš karto aišku, kaip taikyti, kad tai nebūtų tiesiog daug gražių galimybių kažkur lentinoje padėta, kad galima būtų tikrame kasdienėme gyvenime jas pasitelkti. E, sutelkėme dėmesį tuos tris sektorius e, pasėlių, alyvogių aliejaus ir galvijienos e, tam, kad padėtume šių sektorių ūkininkams. Ir tikiuosi, kad ir jūs visą tai turėsite omenyje, kai tęsite savo darbus. Pamėginsiu atsakyti kai kuriuos iškeltus klausimus. Vienas iš jų e, buvo tai, kad e, e, gamintojų ūkininkų organizacijos gali būti įvairių formų, tai gali būti kooperatyvai ir kitos organizacijos, svarbu, kad jie turėtų um, juridinį statusą, tai reiškia, kad tuomet tos organizacijos bus apriektos. Taip pat labai svarbu, kad ūkininkai sugebėtų pasinaudoti naujomis galimybėmis ir tai, žinoma, bus naudinga ne tik jiems patiems, bet ir jų pirkėjams. Taip pat e, tikimės, kad baigus renkti ir patvirtinus šias naudingas gairias pavyks e, paveikti visą grandinę. Buvo e, iškelta klausimų dėl įvairių žalivinių medžiagų naudojamų gamybai, tokių kaip elektra ir kitos Žinoma, dėl įvairių išorės priežasčių gali ir šių um, prekių kainos uh, keistis, sviruoti, jeigu esate nedidelė įmonė, labai svarbu, kad um, atsižvelgus į visas tas pradinės sąnaudas, tai tiek būtų įmanoma naudingai parduoti savo produkciją. Dėl kito klausimo, dėl produkcijos pakuočių, kaip tik šiuo metu nagrinėjame rinkos piknaudžiavimo atvejai susijusi su pakuotėmis, kai kuriuose Europos rinkose tai aktualus atvejis, jis konkrečiai susijęs su produkcijos pakuočių sektoriumi. Galbūt tai atrodo ne tiek svarbu, bet vis dėlto produkcijai tai itin svarbu. E, daug kas priklauso nuo kokybės, pakuotės kokybės, nuo prezentacijos. E, žinoma, visa tai yra labai labai svarbu ir todėl logiška nagrinėti ir tokius atvejus, tokias bylas, atrodo, kad jos nėra labai svarbios globalių mastų, bet jos gali būti gyvybingai svarbios atskiriems ūkininkams. Todėl atliekame tokį tyrimą šiuo metu. Be to, e, tęsiami darbai e, po pranešimo dėl mažmenininkų rinkos, dėl e, privačiųjų prekių ženklų. Tie E, privatieji ženklai yra faktiškai inovacijų sritis, e, todėl čia irgi dar gilinamės į šią sritį, atliekame tyrimą. Konkurencijos e, tikslas, konkurencijos problemos, kurios mums neleidžia miegoti, yra susijusios ne vien tik su kainomis. Svarbu turėti omenyje ir vartotojams kylančias problemas, todėl um, galvojame ir apie pardavėjų organizacijas, siekiame, kad jos veiktų veiksmingiau, kad būtų atsižvelgiama ne tik dėrybinės galės, kad būtų apriepiami įvairūs um, etapai ir paskirstimo ir pardavimo, kad bendra padėtis būtų tvirtesnė. Darbas e, tęsiasi, dirbame e, su um, e, kolegė, kuri atsakinga už vidaus rinką ir joje vyraujančią priekybos praktiką. Šioje srityje kyla įvairių nuogastavimų, į kuriuos stengiamės atsižvelgti. Mums svarbiausia yra tai, kas iš tikrųjų veiksminga. Svarbu atsižvelgti ir į teigiamos patirties pavyzdžius, kad e, šiuose trijose srityse pasėlių, galvijienos ir alyvogių aliejaus e, e, ūkininkai pamatytų, išvelgtų naujų galimybių ir todėl mums labai svarbu išgirsti ir jūsų nuomonę. Uh, ar gairės suprantamos ir ar jos gali būti veiksmingos, ar jūs taip jas įsivaizdavote kaip teisės aktų leidėjas daugiau nei prieš metus. Nes šiandien mūsų tikslas konkrečiai ir tiesiogiai viską pasakyti ir užtikrinti, kad gairėmis galėtų naudotis ir tie žmonės, kurie neturi armijos teisininkų kad tai būtų visa grandinė, kad visai grandiniai tai būtų naudinga. Taip pat e, paskutinis dalykas, svarbu, kad nacionalinės kompetentingos institucijos užtikrintų vienodą šių gairių taikymą kad būtų nors taip prisidėta prie vienodų sąlygų, nes e, nuolat kalbame apie įvairius dalykus, dėl kurių ūkininkams iškyla įvairių sunkumų priklausomai nuo to, kurioje rinkoje, kurioje šalyje jie veikia. Ačiū labai um, ir būtinai užtikrinsiu, kad jūsų pastabas būtų atsižvelgta. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis komisijos nariui. Noriu padėkoti e, savo kolegį Vestager, nes ji apdorojo ir apžvelgė labai daug šiandien jūsų išsakytų e, komentarų. Noriu pasakyti, kad jūs puikiai pasiruotė, nes aš esu įpratęs dirbti su šiuo komitetu ir tai nėra lengva, bet jūs išgirdote daug e, konstruktyvių pastebėjimų ir aš manau, kad uh, E, jūs kalbėjote apie tai, kas aktualu e, e, rinkėjams. Mane nustebino, ponė Destai, kad, kad jūs kalbate apie atsietus nuo, nuo paramos atsietus mokėjimus. Juk, juk dauguma, beveik 90 procentų visų vykdomų mokėjimų yra atsieti. Valstybės galėjo pasirinkti, kokius mokėjimus jos norės vykdyti. E, tik tai kalnuotose, ūkininkavimui nepalankiose teritorijose e, yra tokia situacija. Visada bus konkurencijos iškraipimų pavyzdžių ir visada veiks nacionalinės konkurencijos priežiūros institucijos, kurios turės pasirūpintis tuo, kad taisyklės būtų įgyvendinamos. Man atrodo, kad dabar žemės ūkėje daug daugiau konkurencijos, nežiūrinti tai, kad e, tai susijęs su didesniais kaštais norime kokybiško maisto, užtikrinti taip pat gyvūnų gerovę ir uh, užtikrinti tvarų, tvarų ūkininkavimą, laikytis tvarakų ūkininkavimo taisyklių. Žinoma, kad tai kainuos. Bet Europa juk yra aukščiausios kokybės maisto produktų gamintoje, Žinau, kad man draugas iš na, nacionalinio fronto partijos su manimi, nesu, su manimi nesutarė, man nepritarė, bet daugybė e, Prancūzijos regionų ir kitų šalių regionų turi galimybę gauti papildomą paramą ir skirti papildomą paramą smulkiems gamintojams. Ir kiekviena valstybė narė gali tokią galimybę pasinaudoti, e, nes tokia teisė suteikta e, įstatymų, teisės aktas viskas ir aš visiškai atmetu jūsų išsakytus kaltinimus. Pritariu kai kuriems kalbėtėms pondekas ir kitiems, kurie kalbėjo apie tai, kad reikia, uh, ūkininkams reikia uh, imtis profesionaliau kai kurių klausimų, taip, gebėti dėrėtis, bei taip pat pasinaudoti tą paramą, kuri yra prieinama Europos komisija Taip, mes remiame gamintų organizacijų atsiradimą, tačiau kai kuriuose valstybėse dar reikia nueiti ilgą kelią, kol būtų įgyvendinta e, reikalinga reforma. Taip yra, situacija yra tokia, kokia yra dėl tam tikrų istorinių priežasčių. Pabandykime per kitus kelis metus pasiekti šio tikslo ir užtikrinti tų naujai atsirandančių organizacijų pagrindų pasinaudoti didesnėmis galimybėmis ir uh, geriau konkuruoti gamybos grandinėje. Aš e, sutinku su pastabomis dėl kainų. Pone Maginės apie tai kalbėjo ir mes esame pasirengę toliau dirbti su komitetu, kad e, pasiremtume faktiniais įrodymais ir padėtume komisijos nariai Vestager ir e, komisijos nariai Benkovskai e, nagrinėti tokius nesąžininkos konkurencijos atvejus. Pone Benkovska yra už tai atsakinga. Ir mes tikrai e, būsime dėkingi, jeigu jūs dirbsite su mumis. Nes be bejonės kai kurie aspektai nepasiteisina ir nėra įgyvendinami taip, kaip turėtų būti. U ūkio gamybos sąnaudos yra svarbus dalykas ir aš žinau, kad kai kam sunku suvokti, e, kad, e, ūkio, kad, sąnaudų, kad gamybos sąnaudos neatsispindi gamybos grandinėje. E, 2004-aisiais e, buvo padėti pamatai e, už konkurenciją atsakingo direktorato veiklai. Komisijos nariai vis reikia įrodymų. Pavyzdžiui, jeigu egzistuoja galvienos kartelis, kaip, kaip minėjo vienas iš kalbėtojų, aš žinau, kad yra praeitie buvę tokių atvejų, tačiau mes negalėjome imtis veiksmų, nes nebuvo uh, E, rimtų įrodymų, kad, kad tokia nesažininga veikla vykdoma. Ir tuos įrodymus nelengva surinkti, įrodyti, kad kažkas elgesi nesažiningai. Mes bandome gyvendinti tai, dėl ko visi sutarėme, bet kaip ponas Hausling sakė, mes privalome kažką daryti, bent jau įgyvendinti tai, dėl ko buvo sutarta 2013-aisiais priimtose įstatymuose, taip pat e, gyvendinti reformą, dėl kurios buvo sutarta. Nežinau, ar jūs pritarėte reformai, kuri patvirtinta ar ne, bet tai yra visų bendrai priimtas kolektyvinis sprendimas. Aš sutinku su, po, su ponu Agniu dėl to, kad situacija e, yra labai sudėtinga. Gamintojo ir vartotojo santykis yra labai sudėtingas ir jis labai iškalbingai tą situaciją pristatė ir apibūdino taip pat min, min, kalbėjo apie tai, ką, ką mes su komisijos narė turėtume e, daryti. Ar mes rengiamės e, įsileisti Brazilijos produkciją. Na, šito tarpu Mercosur valstybėms netaip gerai sekasi. E, jie turi galimybę patekti į mūsų, patekti į mūsų rinką, bet galbūt net ne tokią galimybę, kokios jie norėtų. Galbūt ateityje e, pasirašysime visos prekybos sutartį, nes mes turime savo interesų, kuriuos taip pat bandome, kurių apsaugą taip pat turime užsitikrinti ponui Flanagan norėčiau pasakyti, kad jis teisingai interpretuoja mano išsakytą požiūrį. Galbūt tai jį irgi nustebins, kad tarpusavio priklausomybė tarp miestuose ir kaimuose gyvenančių žmonių neatsispindi tinkamai žemės ūkio politikoje. Ir aš tai puikiai suprantu. Ir jeigu mes nekalbėsime apie tvarumą, apie sveiką gyvenimo būdą, apie moralinę prievalę išmaitinti žmonės pasaulyje. Ir, ir jeigu svarbiausias bus maistas, o ne ūkininkai, mes, mes kai ko nesuprasime. Uh, E, gamintojai turi rūpintis vartotojais ne tik Europos Sąjungoje. E, ir čia mes turime galimybę e, vartoti labai aukštos kokybės produktus, tačiau turime atsižvelgti ir į pasaulyje aug, augantį maisto poreikį. Ir miestiečiai, lygiai taip pat ir kaime gyvenantys žmonės turėtų tai suvokti. E, Pirmininkė, noriu užbaigdamas padėkoti nariams už jų e, komentarus. Aš nekomentavau visų atskirų konkrečių pasisakymų, bet draugės su komisijos narė Vestager mes e, tikrai e, jūsų mintis atspindėsime galutinėme dokumente, kurį jums paskui pristatysime. Paprašysime e, ponios Vestager dar pakomentuoti. Uh, I grew up, I think... Aš uh užaugau vos, nuo, e, vos per 300 metrų nuo, pirmosio, nuo pirmojo pieno gamybos kooperatyvo pasaulyje. Kodėl tai buvo padaryta? Kad galima būtų daugiau investuoti, kad e, užtikrinti geresnę kokybę ir gauti geresnę kainą. Tad tokia buvo esminė logika, jinai veikia tada ir veikia dabar. Ir e, šiandieną aš galvoju, kad būtent tokiomis gairėmis reikia vadovautis ir šiandien, skatinti gamintojus burtis, stiprinti savo galias, ieškoti veiksmingumo, bet e, neiti duopolių ar monopolijų keliu. Ir aš manau, kad anksčiau ir vėliau jie sugrįš ir mums pasakys, ar tai veikia, ar neveikia. Mes turime tam tikrų prievalių prieš juos kaip įstatymų leidėjai. Taigi dar kartą ačiū Jums už šį posėdį ir už tai, kad verčiate mus laikytis Jums duotų pažadų, kad tos gairės būtų praktiškai panaudojamas. Na, ponios ir ponai, tikrai pabandykim kiek tik tai įmanoma išmokti pamokas savo gilesnės ir platesnės mintis galime nusiųsti komisijos nariams raštu. Tokiu būdu galbūt sistemiškiau išdėstysime savo nuomonės, ypatingai tie, galbūt tai pasijus, kuriems pritrūko laiko šiandieną. Man džiugu girdėti, kad ir komisijos narė, kuri oficialiai už žemės ūkį neatsako, taip pat labai domisi žemės ūkiu. Puiku, kad ponė Vestager šiandien galėjo pas mus atvykti, Jie, jos rytis yra labai svarbi, konkurencija. Be jokios abejonės, kad ir ateityje, kai pateiksite savo pasiūlymus, mes jūs pasikviesime taip pat ir su ponė Bienkovska, mums reikia kalbėtis, kad susidarytume kuo didesnį įvairiausių nuomonių vaizdą. Mes girdėjome pasisakymų, kur buvo sakoma, kad iš tikrųjų ūkininkai dar pakankamai silpni, labai silpni. Girdėjome, kaip skiriasi ta kaina, kurią gauna ūkininkas ir kurią paskui moka vartotojas. Tas skirtumas dažnai didžiulis. Taigi dar kartą dėkoju komisijos nariams, kad surado laiko su mumis padiskutuoti. Su ponu Hauganu mes beveik kasdien susitikinėjome, bet galbūt ponė Vestager po metų ir su jumis galėsime sustikti dažniau. Dabar siūlau padaryti trijų minučių pertrauką prieš pereinant mums prie kito darbo tvarkės punkto, tada jau kalbės ponas Nikolsonas. Trijų minučių pertraukėlė. dafür. E, proszę Państwa, bardzo proszę. Ponios ir ponai, prašau visų susikaupti. Periname prie antrojo mūsų po, e, antrosios mūsų posėdžio dalies. Balsuosime dėl ponų Nicholson pranešimo dėl Europos pieno sektoriaus ateities. Dešimties pieno sektoriaus pasiūlymų įgyvendinimo apžvalga. Galbūt e, pranešėjas norėtų ką nors pasakyti ir pristatyti šią temą, prašau. Pan poseł Nikolson, bardzo proszę, jeśli pan chce, bardzo proszę o dwie minuty, dwa, dwa zdania. Proszę, panie Nikolson. Uh, indeed, you know... Dėkuoju, pirmininkė. Jūs žinote, kad paprastai man dviejų minučių ir neprireikia. Paprasčiausiai noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, sekretoriatui ir komiteto nariams už konstruktyvą darbą. Šiame procese e, gavome 482 pakeitimus, bandėme juos sudėti į kompromisinius pakeitimus. Galbūt visur susitikti, susitarti nepavyko, bet aš e, savo frakcijos personalui ir mano paties padėjėjams noriu padėkoti už tų kompromisinių pasiūlymų suformulavimą. Kiek aš supratau, jūs nenorite, kad aš šiandien ilgas kalbas sakyčiau, bet vieną sekundę gal dar e, štai ką norėčiau pasakyti. Reikia pasakyti, kad dabar gyvename visiškai kitokiame pasaulyje, negu kad aš gyvenau, kai tapau Europos parlamento nariu pirmą kartą 98 metais, e, tapome globaliais žaidėjais ir čia mes turime būti lyderiais. Aš manau, kad tai yra įmanoma padaryti. Tad dar kartą visiems dėkoju, aš manau, kad turime galimybę keisti situaciją ir savo ženklą palikti. Dėkui pirmininkė. Ta piękna zapowiedź, piękne życzenie być liderem. E, Iš tikrųjų, tai geras noras Jeigu matysiu, kad balsuoja akivaizdi dauguma, aš neklausiu, kas balsuoja už ir prieš. Žinoma, stebėsiu pakeltas rankas, bet e, ir, ir nesieksiu pakeisti jūsų valios. Galbūt taip pavyks dirbti veiksmingiau, nes yra daugybė e, kompromisų siūlymų ir pakeitimų siūlymų, nes E, visos frakcijos dalyvavo, ir visos frakcijos dalyvavo deratis dėl jų, bet jeigu nebus sutarimo, tai nebus. Taigi, visų pirma, balsuosime dėl kompromisų, balsuosime dėl jų elektroniškai. Pirmas pakeitimas, kas už, dabar keliant rankas, kas už pirmąjį pakeitimą, ačiū, kas prieš. Balsuojame elektroniškai. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Ko, e, biudžeto kontrolės komiteto pakeitimas kas už, B kas prieš, atmestas. Biudžeto kontrolės komiteto kas už, prieš, Pritarta. Ir dabar C pakeitimas to paties komiteto, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, e, atmestas. Trečias pakeitimas už, kas prieš, susilaikė atmest. Pritarta. Ketvirtas už. Ačiū. Pritarta. Penktas. Tikriname elektroniškai, kaip balsavome dėl ketvirtojo pakeitimo. Balsuoti pradedame. Zamykam głosowanie na poprawkę 4. Balsuoti baigiame dėl ketvirtojo pakeitimo. Pritarta. Penktas pakeitimas. Kas už? Penktąjį pakeitimą. Kas prieš? Atmestas. Šeštas pakeitimas kas už? Pritarta. Septintas pakeitimas kas už? Pritarta. Aštuntasis pakeitimas kas už? Kas prieš? Atmestas. Devintas pakeitimas kas už? Kas prieš? Atmestas. Toliau dešimtas ir vienuoliktas kas už? Ačiū, pritarta. 12. Kas už? Pritarta. 13. pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmestas. Dabar kompromisai. A1. Kas už? Balsuojame elektroniškai. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Toliau 82 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 83 a, pri, pritarta. Kompromisas A2 pasitaiso pirmininkas ir balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar 94 pakeitimas. Kas už, kas prieš, atmestas. Ir toliau 95. Kas už, ačiū, pritarta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už, kas prieš, Atmestas. Trečiasis kompromisas. Balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar 108 pakeitimas. Kas už, kas prieš, atmestas. Ir 109 pakeitimas, kas už? Pritarta. 112 kas už? Kas prieš? Reikia patikrinti elektroniškai, kaip balsavome dėl 112. Dziękuję, zamykam głosowanie. Ačiū, balsuoti baigėme. Pakeitimai pritarta. Ketvirtas kompromisas. Balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigiame. Pritarta. Toliau 122. Kas už? Pritarta. 162 toliau. Kas už? Tikriname, kaip balsavome dėl 122, sako pirmininkas, balsuojama elektroniškai. Zamykam głosowanie. Balsuoti baigėme. Pritarta. 162 dabar. Jis atkrenta. Ir penktasis kompromisas. Balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar 136 pakeitimas, kas už? Ačiū, pritarta. E, šeštasis kompromisas. Bals, atsiprašau, sako pirmininkas. Penktas A kompromisas dabar. Balsuojame. Głosowanie. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar šeštas kompromisas. Balsuojame dėl šeštojo kompromiso. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar 427 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Pritarta. 146 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmestas. 148 kas už? Pritarta. 149 kas už? Kas prieš? Atmestas. 152. Kas už? Pritarta. Dabar šeštas A kompromisas, dėl jo balsuojame elektroniškai, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar 304. Kas už? 304 pakeitimą. Pritarta. 401 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmestas. 402. Kas už? Pritarta. 443. Kas už? Pritarta. 153, kas už, kas prieš, atmestas. Toliau septintas kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 164 pakeitimas. Okej. Poprawka 164. Poprawka 164. Kto jest za poprawką 164? 164 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmestas. Šimtas šešiasdešimt penktas. Kas už? Kas prieš? Atmestas. 166, kas už, kas prieš, atmestas. 167, kas už, kas prieš, atmestas. 169, nes 168 atsimtas. 169, kas už, kas prieš, atmestas. 170, kas už, pritarta. 172 kas už. Pritarta. 173 kas už. Kas prieš. Atmestas. Devintas kompromisas balsuojame elektroniškai, balsuoti pradedame. Zamykam głosowanie nad kompromisem dziewiątym. Balsuoti baigiame. pritarta. Dabar devintas, devintas A kompromisas. Taip pat elektroniškai balsuojame. Balsuoti baigiame. Ačiū. Pritarta. 187 pakeitimas kas už, kas prieš, atmestas. 180. E, 190, atsiprašau, kas už, kas prieš pritarta. 191 kas už, kas prieš atmestas. 195 kas už, kas prieš atmestas. 197 kas už, pritarta. 200 pakeitimas kas už, kas prieš atmestas. Dešimtas kompromisas. Elektroniškai balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 206 pakeitimas kas už? Kas prieš? Reikia tikrinti elektroniškai. Balsuojame dėl 206. Balsuoti baigiame. Atmestas. Du šimtai septintas. Kas už? Pritarta. Du šimtai antras. Kas už? Ačiū, pritarta. 210. Kas už? Pritarta. 211. Kas už? Kas prieš? Atmestas. Biudžeto kontrolės komiteto pakeitimas šeštas. Kas už? Kas prieš? Pritarta. Septintas pakeitimas. Taip pat kontrolės komiteto kas už? Pritarta. Aštuntas. Kas už? Kas prieš? Atmestas. Devintas, kas už? Pritarta. Dešimtas pakeitimas, kas už? Kas prieš? Atmestas. 212 pakeitimas, kas už? Pritarta. Ir dabar 11 kompromisas balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigiame. Pritarta. Toliau 220 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmestas. Ir dabar du šimtai dvidešimt pirmas, du šimtai dvidešimt antras, du šimtai dvidešimt trečias. Kas už? Ačiū. Kas prieš? atmesti. 224 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmestas. 225 kas už, pritarta. Toliau 226. Ne, nereikia balsuoti, pasitaiso pirmininkas. Ne, dabar balsuojame dėl 246 dabar. Kas už, kas prieš, atmestas. 227 pakeitimas, kas už, kas prieš, pritarta. Kompromisas A12. Balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigiame. pritarta. Dabar 244 kas už, kas prieš, atmestas. 246, 7 atsiprašau, kas už, kas prieš, atmestas. 13 kompromisas balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigėme. Pritarta. Dabar 260. Kas už? Kas prieš? Atmestas. Ir 261. Kas už? Pritarta. Toliau. 265. Kas už? Kas prieš? Atmestas. 266. Kas už? Ačiū, pritarta. 267. Kas už? Kas prieš? Atmestas. 268. Kas už? Kas prieš? Atmestas. Nereikia tikrinti, kai bals, balsuojame elektroniškai dėl 268. Balsuoti baigėme. Pritarta. 270 kas už. Pritarta. 262 kas už. Pritarta. 272 kas už. Pritarta. Toliau 275 kas už 275 kas už, kas prieš, atmestas. 276 kas už, kas prieš, atmestas. A15 kompromisas balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar A16 kompromisas ir balsuojame dėl jo elektroniškai. Balsuoti baigiame. Ačiū. Toliau 298. Kas už? Kas prieš? Atsiprašau, sako pirmininkas. Bet turime patikrinti, kai balsavome dėl šio pakeitimo ir balsuojame dėl 298. Pritarta. E, A17 pakeitimas, jei veikiausiai kalbu per greitai sako pirmininkas, todėl balsavimas vyksta nesklandžiai. A17 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Ačiū. Pritarta. 305. Kas už? Ačiū. Pritarta. 308 kas už. Pritarta. 309 kas už. Kas prieš. Atmestas. 311 kas už. Kas prieš. Atmestas. 312 pakeitimas kas už. Pritarta. 313 kas už. Kas prieš atmestas. 314 kas už, kas prieš, atmestas. 315 kas už, kas prieš, atmestas. 316 kas už, kas prieš, atmestas. 317 kas už, prieš, atmestas. 318 kas už, prieš, atmestas. A18 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 331. Kas už, kas prieš? Atmestas. 332. Kas už, kas prieš? Atmestas. 333. Kas už, kas prieš? Atmestas. 334 kas už, kas prieš, atmestas. 335 kas už, kas prieš, atmestas. Dabar A19 kompromisas balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigiame. Pritarta. Toliau pakeitimas numeris 344. Kas už? Kas už? Ačiū. Pritarta. E, A20 kompromisas. Balsuojame. Ne? Reikia patikrinti, kaip balsavome dėl 344. Balsavimas prasideda. Balsuoti baigiame. Mestas. Penkiems balsams persvėrus. A20 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 372 pakeitimas kas už, kas prieš, atmestas. 323 kas už, kas prieš atmestas. 324 kas už, prieš atmestas. 375 kas už, prieš. Man atrodo, kad buvo atmestas, bet reikia patikrinti. Balsuojame dėl 375 pakeitimo. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 376 kas už, kas prieš, atmestas. 377 kas už, kas prieš, atmestas. A21 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar A22 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Ačiū. 389 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Pritarta. 390 kas už, prieš, atmestas. 271 kas už, pritarta. 382 kas už, pritarta. 403 kas už, Dabar e, kompromisas A23. Balsuojame dėl kompromiso. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ir toliau 396 pakeitimas kas už. Ačiū. Pritarta. Toliau 393 pakeitimo antroji dalis kas už. Pritarta. 404 atsiimtas. 405 kas už. Pritarta. 406 pakeitimas kas už, kas prieš. Atmestas. 407 kas už. Prieš. Atmestas. 408 kas už. Kas prieš. Atmestas. 409 kas už prieš atmestas. A24 kompromisas balsuojame dėl jo elektroniškai. Balsuoti baigiame. Ačiū. Toliau 425 pakeitimas kas už. Ačiū. Pritarta. 426 kas už, kas prieš. Atmestas. 428 už, prieš, atmestas. 429 kas už, kas prieš, atmestas. A25 kompromisas. E, pradedame balsavimą. Balsuoti baigiame. Pritarta. 439 pakeitimas. Trečioji jo dalis. Kas už? Pritarta. 441. Kas už? Prieš atmestas. 442. Kas už? Pritarta. 444. Kas už? Pritarta. A26 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 447 pakeitimas kas už, kas prieš. Man atrodo, kad jis atmestas. Bet reikia patikrinti. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. 448. Kas už? Pritarta. E, A27 pakeit... kompromisas. Kas už? Atsiprašau, balsuoti pradėjome, balsuoti baigėme. Ačiū, pritarta. 473 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmestas. Toliau 476 pakeitimas, kas už prieš. Reikia patikrinti. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 471 pakeitimas, kas už prieš Atmestas. 478 pakeitimas. Kas už, kas prieš? Atmestas. 468 kas už, kas prieš? Atmestas. 469 kas už. Gerai, tikriname, kai balsavome dėl 468. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar 482 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Pritarta. Toliau 14 e, 14 pakeitimas kas už, kas prieš atmestas. 15 pakeitimas kas už, prieš pritarta. R, R1 e, kompromisas, balsuojame dėl jo elektroniškai. Balsuoti baigiame. Pritarta. 20 pakeitimas kas už, kas prieš, Atmestas. 22 pakeitimas už. Ačiū, pritarta. 23 pakeitimas už. Prieš. Atmestas. 24 už. Prieš. Atmestas. R2 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ir toliau 37 pakeitimas. Kas už, kas prieš, atmestas. 39. Kas už, prieš, atmestas. 40. Už, prieš, atmestas. R3 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 44, 46 pakeitimas. Kas už? Ne, 44 sako pirmininkas. Kas už? Kas prieš? Atmestas. 45 kas už? Kas prieš? Atmestas. 46 kas už? Kas prieš? Atmestas. 47 kas už? Pritarta. 48. Atkrenta. Keturiasdešimt aštuntas, kas už? Ačiū, pritarta. Keturiasdešimt devintas už, pritarta. R4 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 51 pono Tarabėlos pakeitimas kas už. Pritarta. R5 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 53 pakeitimas kas už. Ačiū, pritarta. 59 pakeitimas kas už. 58 kas už, kas prieš pritarta. 60 kas už, prieš atmestas. 61 kas už, prieš atmestas. 62 kas už, prieš atmestas. 75 kas už, prieš atmestas. 63. Kas už? Pritarta. Dabar kompromisas. Pane Mei. Norėčiau paklausti e, dėl 70 pakeitimo, kadangi Jis neįtrauktas į kompromisą. Atsiprašau. Sorry. Otwieram głosowanie nad poprawką 71. Kto jest... Tuomet balsuojame dėl R6 kompromiso. Balsuojame. Balsuoti baigiame. kompromisui pritarta. Ir dabar balsuojame dėl 70 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Reikia patikrinti. Balsuojame. Dėl 70 pakeitimo. Balsuoti baigėme. Pritarta. 71 pakeitimas kas už. Pritarta. 72 kas už. Pritarta. 73 kas už. Septyniasdešimt ketvirtas, kas už, prieš, atkrenta, septyniasdešimt šeštas už, prieš, Atkrenta. 77. Kas už? Kas prieš? Dėl 77 pakeitimo. Balsuojame dabar dėl jo, dėl 77. Balsuoti baigiame. Pakeitimas atmestas. 78. Jis atkrenta ir dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto, balsuojame elektroniškai, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiame balsavime, kuris pavyko taip sklandžiai ir pasveikinti pranešėją. Ir noriu paprašyti pono Nikolson pasakyti porą žodžių. Thank you very much indeed. Ačiū labai pirminkę. Mm, vėlgi kalbėsiu labai trumpai. Noriu padėkoti nariams. Manau, kad gana veiksmingai padirbėjome, efektyviai, bet e, norėčiau įsakyti pastabą. Manau, kad reikia suvokti rimtas problemas, su kuriamis susiduria visoje Europoje pieno sektorius. Ir svarbu, kad įvyktų įstami diskusija e, ne tik čia, bet ir plenarinėje sesijoje, kad visi nariai galėtų pasisakyti dėl šio pranešimo ir apskritai dėl padėties pieno sektoriuje, šiame pramonės sektoriuje. Taigi prašyčiau pirmininkę tuo pasirūpinti pasistengti e, savo politinėse frakcijose įkalbėti kitus narius, surenkti tokią diskusiją plenarinėje sesijoje. Manau, kad tai bus mums visiems labai naudinga. Nemaniau, kad taip greitai susitvarkysime su balsavimu. Labai visiems dėkoju. Taigi pranešėjas nori daugiau, jis sakė savo prašymą, įvyko gana ilga diskusija ir, kaip sakė ponas Nikolson, visi turėtų savo frakcijose būti aktyvus, nes turėtume nepamiršti, kokios aktualios problemos kyla pieno sektoriuje. Tai iššūkis, kuris mūsų dar laukia ateityje ir reikia visus apie tai informuoti. Dėkuoju visiems už balsavimą. Atsiprašau, kad e, tokią vėlyvą valandą buvo surinktas šis posėdis, bet e, kitų laikų niekaip e, nebūtų pavykę. Dėkuoju visiems nariams.